le président de la République d'Estonie, le président Ilves. Estijos Respublikos prezidentas ponas Ilves. A tai, palauk, kur yra šiandien šitas? Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Gerbiami kolegos, man didelis malonumas čia sutikti mūsų buvusį kolegą poną Tomasą Ilvesą Europos parlamente. Džiugu matyti grįžtant čia, kur dirbo jis keletą metų, būdamas Europos parlamento nariu. Ir šiemet jis jau atvyksta pas mus antrą kartą. E, antrą kartą lankosi pas mus tiksliau kaip Estijos Respublikos prezidentas. Pone prezidentė, mums didelis malonumas ir garbė matyti jūs savo tarpę ir ilgiau nebegaištamas suteikiu jums žodį. Buongiorno. Gerbėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti dėl savo balso. Atvežiau matyti kažką iš Estijos. Prieš dešimt metų aš palikau šios rūmus tam, kad pradėčiau dirbti savo šalyje, tuomet ne.